So, meine Damen und Herren, wir fahren fort. Taigi, ponios ir ponai, einam tolin. Ir dabar periname prie vakar dienos posėdžio protokolo. E, galiu pranešti, kad e, pritimtieji tekstai.